prašymą dėl ponios Estefanija Torės Martinės paskirimo vietoj Pavlo Ečenikė aplinkos komiteto e, maisto saugumo ir delegacijos ryšiams su Kinijos liaudės Respublika nare. Ar kas nors prieštarauja? Ne, tuomet